Pirmiausia, prieš sutintikint žodį tiems, kurie nori pasakyti, norėjau pasakyti, kad šiandien yra šeimos tartutinė diena. Mums tai atrodo tinkamas būdas propaguoti ekonominę demografinę Socialinė situacija susijusi su šeima. Šeima yra mūsų socialinės sistemos pagrindas. Ji vaidina labai svarbų vaidmenį, e, mokant jaunimą, perdodant jiems mums taip e, artimas vertybės. Mes visada e, remiame geros pusiausvėros tarp šeimos ir šeiminio gyvenimo ir darbo siekimo, ar mes tęsime e, savo siekius. Toliau ponas Lundgren. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Tajani, noriu dėl posėdžio tvarkos pasisakyti pagal 11 straipsnį dėl manifestacijos įvykusios e, balandžio 27 dieną per plenarinę sesiją. Tai buvo mūsų kolegės Marytos Ulfskog manifestacija demonstruojant e, solidarumą su e, Palestinos teroristu. Na, jis e, įvykdė tris teroristinius išpolius, kad žuvo motina ir vaikai. Taip pat jis buvo išteisintas dėl 303 kitų e, nužudimų dėl to, kad trūko įrodymų. Ir šis parlamentas negali pritarti tokiai manifestacijai, demonstruojant solidarumą su nuteistu e, teroristu. Aš reikalauju, kad jūs, kaip e, parlamento pirmininkas, prisimtumėte savo atsakomybę rimtai ir išnagrinėtumėte šį, šį klausimą. Ačiū. Toliau ponas Dama, ponė Damato. Ačiū pirmininkė. Noriu kreiptis į Jūs, pirmininkė, ir kitus kolegas salėje ir noriu pasakyti, kad taryba ir septynios valstybės narės blokuoja paramą vidurio Italijos regionams nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Aš noriu pasmerkti tokius veiksmus ir noriu paraginti visus kolegas nes praėjus septyniems mėnesiams po žemės drebėjimo žmonės negauna paramos ir negali atnaujinti normalaus gyvenimo. Jeigu norime ką nors pakeisti, turime pademonstruoti savo solidarumą. E, turime pradėti statyti namus tiems žmonėms, kad galima greičiau. E, žinoma, pirmininkas atstovaus parlamento poziciją per trialogą, todėl aš norėčiau e, kreiptis į atitinkamų, pranešėją atitinkamų klausimą. Mūsų pozicija yra suformuota šio klausimu, todėl norėčiau, kad jūs e, kreiptumėtės į pranešėją. Tai yra tikrai nu, svarbus klausimas. Ponas Karver, ponia pirmininkė, vasario 14 dieną šioje salėje ponas Papadakis, vienas iš nepriklausomų narių kalbėjo apie Izraelį kaip teroristinę prastybę. Aš prieštarauju, prieštarauju taip, tam prieš tą diskusiją. Šis klausimas, kaip suprantu, buvo perduotas valdybai ir aš parašysiu Jums laišką, prašydamas pirmininkė, kad būtų įmatas atitinkamų veiksmų. Na, reikia aiškiai pasakyti šiuo klausimu ir kitais panašiais klausimais. Aš neketinu užgneušti jokios politinės diskusijos šioje salėje. Bet jeigu visi reikalausite sankcijų, kai tik tai nesutinkate su kieno nors žodžiais, tai, na, pirmiausia, mes turime galvoti apie tai, ar yra paminamos mūsų vertybės ar ne. Tačiau įsivelti jokią diskusiją aš čia nenoriu, nes e, tuomet e, jos nebaigsime nieko met. Jeigu kas nors kritikuoja ką nors kitą ar užsipuola valstybę, jeigu tai yra vien tik tai politiniai žodiniai išpoliai, tai nemanau, kad reikia kištis ir ieškoti, galvoti apie kokias sankcijas. Tai taikytina tiek jums, e, jūsų žodžiams, e, tiek kitais atvejais, kai pateikiami vulgarus kaltinimai ar panašiai. To, tokie dalykai, kuomet yra paminamos ES vertybės, tai yra kas kita. Tačiau jeigu tiesiog nesutinkate su kitų nuomonė, reikalauti sankcijų yra per daug. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau kritiškai įvertinti tą aplinkybę, kad Turkija šiuo metu grasina Graikijai ir Kiprui, pažeisdama mūsų skirtinę ekonominę zoną ir teritorinius vandenis. Tai turėtų būti suvokiama kaip grėsmė visai ES ir jos bendruomeniai atitinkamose e, teritorijose Turkija vykdo naftos gavybą. Jeigu mes nesimsime jokių veiksmų, tai kils grėsmė visam ES įvažiu ir patikimumui, nes čia yra pažeidžiama e, teritorinis vientisumas ir suverenitetas šių dviejų šalių, taigi po kurio laiko galime laukti, kad ir kitos valstybės narės gali sulaukti panašaus likimo. Taip elgėsi šalis kandidatė. Tuo metu, kai ponė Mogerinė diskutuoja su Turkija, yra vykdoma agresija valstybių narių atžvilgių, e, kila grėsmė visam viduržėmio jūros regionui. Mes raginame pademonstruoti solidarumą ir imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų tos šalies, kuri kelia pavojų e, regiono stabilumui atžvilgio. Ta šalis dar nori gauti finansinės paramos iš ES. Ačiū, ponė Kristoforas. Protokolas e, dabar e, lapkričio 27 dienos jums buvo išdalintas. Jeigu neturite pastabų, tuomet laikome praėjusio posėdžio protokolą patvirtintų.